Balsuojama bus 12 val. Kitas darbo tvarkės klausimas. Ole Schmidt pranešimas dėl metinio pranešimo apie mokesčius. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiama komisarė. Aš Aš su didžiuliu malonumu ėmiausi šio pranešimo rengimo. Dėkoju visų frakcijų atstovams už bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Aš stengiausi atsižvelgti į visų pasiūlymus ir tikiuosi, kad mes puikiai sutarėme ir tikiuosi, kad tam pranešimui bus pritarta. Mokesčių politika svarbus aspektas visiems, tačiau mokesčių politika gali turėti neigiamų ir teigiamų pasiekmių. Todėl labai svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Ilgą laiką mokesčių politika buvo nacionalinės valstybės reikalamas. Tuomet ES interesai nebuvo svarbiausi, O globalizacijos akivaizdoje mes turime galvoti ir apie ES masto mokesčių politiką. Mums būtina koordinuoti žingsnius vykdant valstybių mokesčių politiką ir todėl ES tampa, tenka vis didesnis vaidmuo. Ypač biudžeto konsolidavimo laikais būtina koordinuoti mokesčių politiką, kad krizė dar labiau negilėtų. Būtina mažinti išlaidas, taupyti viešojo sektoriaus išlaidas ir todėl ES šioje srityje gali daug nuveikti siekdama stiprinti vidaus rinką ir didinti konkurencingumą. Tačiau ir toliau ES piliečiai susiduria su mokestiniais sunkumais atskirose valstybėse. Labai svarbu, kad būtų mažinami mokesčiai e, už darbo pajamas. Komisija pateikė savo pasiūlymą, numatydama atitinkamą mokestinę bazę visoms įmonėms tačiau piliečiai susituria su daug sunkumų, ypač kai asmuo gyvena ir dirba ne vienoje valstybėje, dažnai jisai verčiamas mokėti mokesčius du kartus. Taigi reikia vengti dvigubo apmokestinimo ir pasirašyti atitinkamus susitarimus. Peticijų komitete šita tema taip pat bus nagrinėjama Pavyzdžiui, jeigu kas nors dirba Vokietijoje arba Italijoje, jis moka 60 procentų mokesčių, nors tarp Italijos ir Vokietijos yra pasirašyti dvigubą apmokestinimo išvengimo sutar, susitarimai, tačiau jie nepadeda išspręsti problemų iki galo. Taigi reikalingas ES e, teisinis reguliavimas Neseniai komisija pateikė savo pasiūlymą dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, tačiau susidurime su mokesčių vengimu, mokestiniu sunčiavimu ir dėl to ES biudžetas netenka milijardų eurų įplaukų. Ypač reikėtų atkreipti dėmesį į tarptautinės įmonės, kurios vykdo savo ūkinę veiklą ES. Jos bando išvengti mokesčių. Ateityje reikia e, siekti, kad visi privalomi mokesčiai būtų sumokami. 11 punkte įsivėlė klaida. Anksčiau buvo Taip suformuotas tekstas, perskaitysiu angliškai. Manoma, kad mokestinis federalizmas yra tinkamiausia priemonė imtis atsakomybės, mokestinės atsakomybės regionų lygmenių ir tuo užtikrinant kuo geresnį ekonominį vystimąsi. Taip turėtų būti skaitomas dabartinis tekstas. Dėkojame kolegai Šmit. Jūs e, perikvojate savo laiko limitą 30 sekundžių, nors turiu pripažinti, kad jūsų pasakymas buvo tikrai labai geras. Egyértelműen üdvözlendő, hogy az Európai Parlament véle... Pirmoji kalbėtoja. Ačiū pirmininkė. Pone e, Gelpelts. E, Europos parlamentas e, pateikė pranešimą dėl mokesčių politikos. E, labai teisingai pastebėta, kad mokesčių politikos koordinavimas yra labai svarbus, nes kitaip atsiranda mokesčių vengimo atveju. Bet e, tai reiškia, kad e, jeigu bus e, vengiama mokėti mokesčius, e, biudžetai negaus milijonų eurų. Ir E, taip pat reikia galvoti, kaip išiškinti vidaus rinkos privalumus šioje sityje. Valstybės narės turi gyventi skaidrę mokesčių politiką, palygintiną. Taip pat mokesčių mokėjimo rinkimo, rinkimo sistema turėtų būti palygin, palygintina ir skaidri. Europos sąjunga turi kovoti su mokesčių vengimu, sukčiavimu, taip pat vengti dvigumo apmokestinimo. E, mes turime sutelkti visą e, bendruomenę. Dėkuoju, ponė Gelpelts. Toliau Alka Drui. Dėkuoju pirmininkė, aš norėčiau taip pat padėkoti ponui Šmit už puikų uh, pranešimą. Mes patirėme skolos krizę ir turime pagalvoti apie ekonominę integraciją. Mokesčių srityje mes e, turėtume tiek eurozonoje, tiek e, visoje Europos Sąjungoje reikia ieškoti saldžio taškų, ieškoti būdų, kaip užtikrinti teisingesnę apmokestimo sistemą ir taip pat e, apibriežti savo santykius mokesčių sities su trečiosiomis šalimis. E, Pavyzdžiui, e, atskiros valstybės narės dabar su Šveicarija yra sudariusios sutartis, bet mes galbūt turėtume ieškoti europinio sprendimo ir galvoti apie ES susitarimą su Šveicarija. Turime galvoti ir apie kitas galimybės, pavyzdžiui, finansinių sandorių mokestį ir taip pat apie tokius dalykus, kaip apie būstinę mokesčių tikslais bendrovę. Dėkuoju dabar. E, Pone Bilbao. bet kokios mokesčių sistemos tiklas yra surinkti lėšų, kad būtų galima uh, sumokėti už uh, poreikius visuomenės. Pirmininkas, ponia Bilbao dabar kalbės. Ačiū. Pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad parlamentas pritarė metiniam pranešimui apie mokesčius ir kad jame atsispindi mokesčių federalizmo klausimas. Reikėtų galvoti apie mokesčius, pajamas, išlaidas. Mes turime vengti deficito, dėl to reikia veiksmingos politikos, reikia užtikrinti našumą įmonių. Taip pat e, reikia suteikti mokesnės galės regionams. Ir reikėtų įtvirtinti fiskalinę atsakomybę. Tuo pačiu metu turime paremti regionės ir nacionalinės mokesčių sistemas. Susidaro dabar paradoksas. E, taikomos ES e, masto sankcijos, nes pelno mokestis yra įdėktas mano regione, nors jisai tokio pat tarifo kaip ir nacionalinis mokestis. Ačiū, ponia Bilbao, toliau ponas Paška. Ačiū, ponia pirmininkė, komisarė, Aš pritariu ponui Šmitui, kad vengima, mokesčių vengimas yra rimpa, rimta ES problema, e, kur reikia kažką daryti mokesčių politikos koordinavimo srityje. Nemanau, kad suderinimas yra tinkamas kelias, valstybės narės nenori eiti šiuo keliu. Tačiau manau, kad ką galėtumėt padaryti, tai siekti bendros apskaitos sistemos naudojimo ir standartinių sąskaitų naudojimo, kurios būtų priimtinos e, mokesčių inspekcijoms įvairiose valstybės narėse. Be to galėtume susitarti ir bendros e, konsoliduotos įmonių mokesčių sistemos. Manau, kad mokesčiai e, ir ilgą laiką liks e, valstybių narių kompetencijoje ir taip ir turėtų likti. Ačiū toliau, panas Luhanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjungoje, kur gyvena 500 milijonų žmonių, visiems turėtų būti galimybės naudoti bendrijos teisės teikiamomis e, galimybėmis. Tačiau tai ne visada pavyksta ir tai pakerta bendros rinkos principą. Manau, kad e, didinant e, žmonių judėjimą Europos Sąjungoje mums reikia ypatingų taisyklių darbuotojams dirbantiems kitams, kitose valstybėse ir kad būtų atsižvelgiama į įvairių valstybių narių mokesčių ir uh, pašalpų, paramos sistemas ir geresnis bendradarbiavimas tarp mokesčių institucijų, tarp valstybių panaikintų tą, tas problemas ir e, pagerintų transnacionalinių standartų įgyvendinimą. Tai būtų į naudą žmonėms. Ačiū, ponia Luhanai, ponia Flašikova Benova. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiuo metu finansinė ir ekonominė krizė didina e, valstybių įsiskolinimus ir dėl to socialinės saugumas tampa vis svarbesnis. Veiksmingas apmokesnimas yra labai svarbus viešai administracijai, kad jie galėtų atlikti savo darbą, atlikti savo darbą ir e, patenkintų piliečių lūkesčius. Tinkamas e, tinkama fiskalinė konsolidacija yra būtina, tačiau mokesnę bazą reikia tinkamai paskirstyti. Mokesčius e, reikia didinti didelės pajamas gaunantiems piliečiams ir tuo pačiu mažinti išlaidas. Tai yra vienintelis būdas yra pasiekti ilgalaikio ekonomikos augimo. Turime imtis priemonių kad užkirstume kelią mokesčių vengimui ir piknaudžiavimui mokesčiais. Ir pirmiausia, reikia didinti skaidrumą šioje srityje. Ačiū. Pone Flaškova Benova, ponas Fajo. Pirmininkė, kaip šešėlinis EPP pranešėjas, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Šmitui už fantastiškai atliktą darbą. Šit tema dažnai yra panaudojama, panaudojama ideologijai, tačiau e, jam pavyko pasiekti bendro sutarimo komitete. E, pranešime kalbame apie labai svarbius klausimus ir e, ateities iššūkius, pavyzdžiui, mokesčių derinimo klausimus arba įmonių mokesčių apmokestinimą. arba tai kiek mokesčius surenka valstybės narės krizės metu. Mokesčių konkurencija Europos Sąjungoje, taip pat konkurencija su trečiosiamis šalimis, tai yra labai svarbus klausimas. Europos Sąjungai reikia konkurencingos mokesčių sistemos, siekiant e, klėstėjimo ir investicijų pritraukimo mūsų, į mūsų ekonomiką, ko labai reikia. Ačiū, ponia Fajo. Toliau, ponia Tikao. Ačiū, pirmininkė. Pagrindinis mokesčių sistemos tikslas yra finansuoti viešasias paslaugas, švietimą, medicinos paslaugas, infrastruktūrą, e, užtikrinti viešasias gero, gerybės ir mažinti neligybę. Mokesčių politika turėtų būti skirta augimo skatinimui, darbo vietų kūrimui, e, skatinti konkurencingumą, mažinti išlaidas e, mažoms ir vidutinėms įtaikas išlaidas. Veiksminga mokesčių sistema leidžia viešai administracijai gerai atlikti savo darbą. Komisija ir valstybės narės turėtų ir toliau bendradarbiauti, sprendžiant mokesčių sukčiavimo ir vengimo problemas, didinti skaidrumą, teisinį tikrumą piliečiams bei bendrovėms. Aš manau, kad elektroninės sąskaitos būtų e, atsakymo dalis, sprendžiant įvairias problemas, o vienodas jų traktavimas su popierinėmis sąskaitomis būtų labai svarbus žingsnis priekin. Pabaigai kolegė Basescu. Ačiū pirmininkė. Nepakankamas mokestinis koordinavimas ES e, sudaro daug kliūčių tarptautinėms investicijoms, tuo labiau, kad pasitaiko ir mokestinio sukčiavimo ir mokesčių vengimo. Todėl reikėtų priimti atitinkamą e, fiskalinio e, konsolidavimo strategiją. Aš pritariu komisijos iniciatyvai, kad būtų įsteigta darbo grupė, nagrinėjanti dvigubo apmokestinimo išvengimo klausimus, kadangi tai yra papildoma našta įmonėms ir mažina ES bendrovių konkurencingumą. Siekiant išvengti dvigubo apmokestinimo, pasirašius susitarimus, e, būtų galima išspręsti šią problemą ir būtų galima padidinti įplaukas 30 procentų. Baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dabar komisarė. Dėkuoju dabar komisarė Georgieva. Ačiū pirmininkė. Padėkosiu parlamentui už tai, kad mokesčių politika taip akcentuoja savo e, darbo tvarkėje. Noriu padėkoti ponai Šmit už tai, kad jis labai konstruktyviai kalba savo pranešime, bet ir todėl, kad labai iškėlė aukštus standartus, kurios, kurių turės laikytis kiti. E, Džiaugiuosi, kad remiamos komisijos iniciatyvos ir kad pateikiama vertingų pasiūlymų dėl mūsų darbo ateityje. Konkrečiau apie kai kurios aspektus. Pirmiausiai, dabar dabartinėje ekonominėje atmosferoje ES reikia e, tokios mokesčių politikos, kuris skatintų augimą ir užimtumą. Strategijoje Europa 2020 e, įdėkta Europos semestro idėja ir komisija kalba taip pat apie fiskalinę konsolidaciją valstybėse narise, apie palankesnės mokestinės e, sąlygas. Taip pat reikia galvoti apie tai, kaip e, sumažinti nepateisinamas išlaidas e, mokesčiams ir apmokestinti kai kurią taršą, pavyzdžiui, e, labai veiklą, kuri yra labai tarši. Mums reikia galvoti apie tai, kaip parengti vienodas taisyklės, kad įmonės gautų geresnį informaciją. Yra įkurtas ketinama įkurti PVM forumą. Apie tai kalbama mūsų komunikate apie naują PVM sistemą. Taip pat remiamas mūsų pasiūlymas dėl bendros, bendros pelno mokesčio bazės. E, šis pasiūlymas leis e, pasiekti įvairiopų tikslų, sumažins biurokratiją, e, tai bus svarbu ypač mažam, smulkiam verslui, veik, įmonėms veikiančioms tarptautiniu mastu. Komisija be bendros e, pelno mokesčio e, pasės bando e, pateikti pasiūlymus dėl privalomų priemonių išvengiant dvigubo apmokestinimo, apie ką jūs kalbėjote. Mes ketiname palengvinti veiklą įmonių, bet dabar dabartinė ekonominė at atmosferoje labai svarbu yra užtikrinti uh, tai, kad nebūtų vengiama mokeš, mokėti mokesčius, kad uh, būtų sumažinti sukčiavimo mastai ir aš uh, labai džiaugiuosi, kad yra remiami mūsų pasiūlymai. Komisija ketina pradėti viešasias konsultacijas dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo rinkimo Mes norime surinkti visą informaciją apie egzistuojančias sistemas, apie galimus sprendimo būdus. Mes taip pat ketiname paskelbti iniciatyvą, kuri e, leis mums spręsti problemas susijusias su tokiais dalykais kaip e, mokesčių roja, agresyvus mokesčių planavimas, e, mokesčių vengimas. Mes norime taip pat pašalinti es piliečiams mokesnės kliūtis ir sieksime, kad valstybės narės stiprintų tarpusavio bendradarbiavimą pašalinamos tokias kliūtis. Gerbiami parlamento nariai, pirmininkė, kaip matote, komisija e, masto apie šios dalykus ir tai atsispindi mūsų iniciatyvose, kurios jau yra įgyvendinamos ir planuojamos, apie tai kalbėjo ir parlamento nariai. E, parlamento nariai e, kalba apie tai, kad reikia koordinuoti mokesčių politiką ir tai yra mūsų strategijos esminis elementas, kuris padės mums išbristi iš krizės ir užsitikrinti geresnę ateitį. Dėkuoju. Dėkojame komisarė Georgievai, baigėme diskusijas, balsavimas šiandien po 12 valandos. Kitas darbo tvarkės klausimas - Martin Ehrenhauser pranešimas dėl humanitarnės pagalbos ir civilinės saugos generalinio direktorato valdomos ES pagalbos biudžeto.